šios sesijos protokole atsispindės visos pavardės, visi siūlymai ir jeigu niekas nepaprieštaraus, iki sesijos pabaigos laikysime tas kandidatūras patvirtintomis. Šią savaitę trečiadienį pasirašysiu e, kartu su tarybos pirmininku porą e, teisės aktų pagal įprastinę teisėkuros procedūrą pagal 74